TD nuo balandžio 18 dienos ir toliau remiantis 137 e, e, taisyklės antrą dalimi. E, aš paprašiau FAM komiteto, kurie rengia Europos ekonomikos socialinę komiteto nuomonę dėl skaitmeninės spragos lyčių tarpe gavau šito komiteto prašymą ir jeigu politinės frakcijos